Good afternoon, colleagues. Uh, we can start our. Labadiena, kolegos. Galime pradėti posėdį. Prieš uh, <clears throat> pradedant svarstyti kitą mūsų darbotvarkės klausimą dėl uh, noriu pasveikinti Danielį Nui, Taip pat noriu paminėti mūsų kitą temą susijusią su vadinamaisiais ir deleguotais teisės aktais. Tačiau savo prašymuose pamiršau paminėti vieną aspektą, tai yra, kad visų temų sąrašas susijęs su kreditų įvertinimu ir pritaikymu. CRA, CRD 4 kontekste techninių reikalavimų gyvendinimo projektas ir e, išorinių vertinimo institucijų, e, joms teikiami reikalavimai taip pat bus svarstami šios temos ir labai glaudžiai susijusios su diskusija, kuri mūsų laukia netrukus su Daniel Nui, šios dienos viešajame klausime, kur ji ekonomikos komitetui pristatys pirmąją Europos centrinio banko metinę ataskaitą už 2014 metus pagal SSM reglamentą. Tai yra pirmoji metinė ataskaita, ji apriepia svarbiausius aspektus, tačiau verta paminėti 14 metų, lapkričio 14 dieną Europos centrinis bankas e, po metų intensyvaus pasirengimo gavo papildomą įgaliojimą pagal SSM ir pirmasis bankų sąjungos ramstis pradėjo visapusiškai veikti ir tai yra labai svarbus ES indėlis uh, užtikrinant Europos finansinės sistemos stabilumą. Noriu Danielę jau pasveikinti, padėkoti už puikų darbą atliktą SSM kontekste, bendro priežiūros mechanizmo kontekste. Ir bankų priežiūros e, aspektai iš tiesų yra pakankamai problemiški, tai mes norėtume su jumis aptarti kai kurios e, aspektus. Norėčiau pabrėžti du dalykus, kurie, mano nuomonė, kelia daugiausiai keblumų. Viena vertus tai yra ta aplinkybė, kad e, pirmame ramstyje yra labai daug įvairių kliūčių siekiant užtikrinti tikrą bankų priežiūra. Ir antrame ramstyje, kuriame pristatomos įvairios priemonės, jos e, gali, atskiros priemonės yra nurodomas ir jos gali sukelti nemažai problemų susijusių su prognozuojamumu. Todėl Užtikrinti skaidrumą yra pakankamai sudėtinga šitą bendrame kontekste. Ir kitas klausimas susijęs su to, kaip užtikrinti geresnę pusiausvyrą, stiprinti bankų kapitalizaciją. Ir turime nepamiršti būsinybės išvengti tam tikrų ciklinių svyravimų, kurie galėtų sukelti grėsmę mūsų ekonomikos augimui. Taigi tie klausimai yra pakankamai sudėtingi, atsakymus juos pateikti taip pat yra nelengva. Taigi norėtume su jumis aptarti būtent šios probleminius klausimus, tačiau aišku, gausime, išgirsime nemažai klausimų iš mūsų komiteto narių, taigi dar kartą dėkoju, kad atvykote ir suteiksiu jums žodį. Ačiū. Ačiū, pirmininkė, kad pasikvietėte mane šiandien, kad pristatyčiau pirmąją ECB ataskaitą dėl mūsų priežiūros e, veiksmų. Tai yra būtina siekiant užtikrinti demokratinį atskaitomybę ir sukurti bendrą bankų priežiūros mechanizmą. Tai yra svarbiausia elementai e, siekiant užtikrinti įtraukę ir veiksminga bankų sistemos priežiūra, kuri būtų naudinga Europos piliečiams. Todėl man didelė garbė ir labai malonu šiandien Europos piliečių atstovams pristatyti svarbiausias 2014 metų ataskaitas elementus ir atsakyti į užduodamus klausimus. Naudodamasi progą siūlau įvertinti, e, kokia koks darbas buvo nuveiktas e, po to, kai 2013 lapkričio mėnesį bendras priežiūros mechanizmas įsigaliojo. Tuo pačiu metu turime puikią galimybę aptarti ir ateities tikslus bei prioritetus įvertindami pirmuosius BPM veiklos metus. Noriu priminti, kad BPM buvo vienas iš e, svarbiausių bankų sąjungos komponentų siekiant užtikrinti, kad nuosaikiai visoje eurozonoje būtų taikomos e, vienodos bankų priežiūros priemonės. E, BPM siekiama bankų sektoriuje padidinti piliečių pasitikėjimą finansinėmis institucijomis, jų atsparumu ir finansų rinkomis. Todėl BPM sukūrimas buvo labai svarbus stiprinant eurozonos institucinę sąrangą. Nekyla jokių abejonių, kad BPM kūrimas reikalavo labai daug pastangų, kadangi e, šios sistemos kūrimo mastas buvo beprecedentinis, todėl reikėjo viso apriepiančios ir e, bendros e, standartų sistemos, prižiūrint visą procesą, todėl mes patvirtinome bendrą priežiūros vadovą bankų priežiūros kontekste E, svarbiausias dalykas kiekvienai priežiūros institucijai yra žmogiškasis e, kapitalas, žmogiškai ištekliai, todėl mums reikėjo aukštos kvalifikacijos specialistų. Laimiai galėjome pasiremti daugelio nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojų ilgametę e, patirtimi, todėl įdarbinimo, paskaptas įdarbinimo konkursas sukėlė didelį kvalifikuotų specialistų susidomėjimą ir mes galime atrinkti tinkamus ekspertus ir darbuotojus iš visos Europos ir iš e, kitų, iš už Europos ribų atstovaujančių įvairiems sektoriams, e, auditorių, bankininkų ir taip toliau. Taip pat BPM sistemai prireikė labai sofistikuotos informacinių technologijų e, sistemos, kuri palengvintų sprendimų prieimimą įveikiant šias institucinės ir organizacinės kliūtis mums labai padėjo veikiančios Europos centrinio banko tarnybos. Europos centrinis bankas dabar jau penkerius mėnesius tiesiogiai netiesiogiai prižiūri Eurozonos bankų darbą tiek institucinių, tiek organizacinių požiūrių mes esame pasiekę didelės pažangos, tačiau žinoma, geriausias mokytojas yra sukaupta patirtis ir mes toliau ją kaupiame ir mokomės. Norėčiau dabar pabrėžti kai kurios e, svarbiausius metinės ataskaitos elementus mano vertinimu, viso apriepiančio įvertinimo. E, E, sėkmingus rezultatus ir pabrėžiami mm, iki šiol e, labiausiai į akis krintantis rezultatai, tai yra atsparumo testai bankų sektoriuje, e, bandymai nepalankiausiamis sąlygomis, tūkstančiai ekspertų įvertino 190 tūkstančių asmenų ir įmonių prisimtas paskolas ir buvo nustatyti atitinkami trūkumai, tai buvo būtina sąlyga, kad BPM sistema pradėtų tinkamai veikti. Pirmiausiai siekiame sustiprinti skaidrumą ir užtikrinti priežiūros institucijų darbuotojams geresnę prieigą prie įvairių dokumentų. Viso priepintis vertinimas e, sąlygojo atitinkamų balansų ataskaitų suvienodinimą ir buvo galima bendromis vienodomis sąlygomis ir standartais vadovaujantis vykdyti bankų priežiūrą. Taigi galėjome laiku bendradarbiaudami su nacionalinės priežiūros institucijomis ir Europos bankų priežiūros tarnyba parengti tinkamas išvadas. E, atlikdami bandymus nepalankiausiamis sąlygomis e, įvertinome, kokiems bankams labiausiai trūksta įstatinio kapitalo ir dabar mes stebime, kaip yra e, įgyvendinamis mūsų rekomendacijos. E, bendras priežiūros mechanizmas užtikrina, kad bankai atsižvelgtų į jiems pareikštas pastabas bei veiksmingai ir E, nuosekliai įgyvendintų jiems pateiktas rekomendacijas, o mes atitinkamai reaguojame į e, likusias klaidas ir spragas. <clears throat> Taip pat reikia kuo didesnių mastų finansinėse ataskaitose kreipti dėmesį į dar likusius trūkumus ir e, dėl kapitalo reikalavimų būtent į šios trūkumus, tai yra kapitalo, statinio kapitalo reikalavimus ir tai tos trūkumus nėra pakankamai atsižvelgiama, taip pat kaip ir e, galima būtų tą patį pasakyti apie e, tam tikras materialinės grėsmės. E, BPM yra atsižvelgiama į tris, tris svarbiausius faktorius - makroekonominę padėtį, reglamentinę aplinką ir didžiausias grėsmės BPM bankų sektoriui. Vertinant tiesioginę priežiūrą, kurią mes atlikome 23 bankų grupėse, buvo vertinamas pasirinktas bankų verslo modelis ir sritis atnešančios daugiausiai pelno. Bankų priežiūros mechanizmas, taip pat e, jį atliekantis e, ekspertai atkreipė dėmesį labiausiai į e, statinio kapitalo reikalavimus, taip pat <clears throat> OSREP ir pilot 2 proceso laikinai įvertinimą ir patikė rekomendacijas dėl bankų įstatinio kapitalo apimčių per artimiausius metus. Tačiau artimiausių metų mes pradėsime bankų vidaus veiklos modelio peržiūrą, bet to e, vertinsime labiausiai pažeidžiamų bankų likvidumą ir tai liks 2015 metų mūsų veiklos prioritetu. Taip pat e, paskolų rizika, rizikos klausimas ir toliau išliks mūsų darbo atvarkė bei <clears throat> įvairios e, internetinės informacinės rizikos e, liks mūsų radaro laukia. Mes todėl parengsime atitinkamą ECB e, priežiūros savadą bendradarbiaudami su nacionalinės priežiūros institucijomis ir jis bus taikomas visai BPM sistemai, taip pat atsižvelgsime į bendrą metodologiją ir e, atskirų valstybių narių ir bankų ypatumus, taip pat mes teikime tinkamus prioritetus e, siekdami sumažinti rizikos lygį, keičiamės taip pat e, su nacionalinėmis bankų priežos institucijomis tinkama patirtimi bei su kitomis susijusiamis institucijomis. Kalbant apie horizontalę veiklą, 2015 metų prioritetai išlieka e, susiję su BPM taikomų reikalavimų ir standartų harmonizavimu informacijos keitimosi e, sistemos atsparios kūrimas taip pat yra prioritetas bendrabiaujant su bankais, nacionalinėms priežos institucijoms, kitomis institucijomis. Mums buvo visuomet aišku, kad bankų priežos praktikos harmonizavimas be reglamentinio harmonizavimo nebus įmanomas. Būtent dėl šios priežasties ECB e, ieško įvairių galimybių e, nacionalinių lygių siekiant sumažinti fragmentavimą BPM viduje. Tai yra būtina prielaida siekiant pagerinti kapitalo kokybę ir tokiu būdu bankų pajėgumus e, sumažinti nuostolius. Be to noriu paminėti keletą techninių prioritetų bei kultūrinių prioritetų susijusių su bendros priežos kultūros BPM viduje ūkdymą. Tai yra daugiausiai vidaus naudojimo instrukcijos ir jų paskirtis yra natūraliai e, sukurti tam tikrą e, bendravimo aplinką natūralią. Taip pat mes samdome koordinatorius, e, atsižvelgdami ne tik į jų kaip priežiūros, bank priežiūros ekspertų gebėjimus, tačiau taip pat ir į kitus gebėjimus, aptarėme vykstančius procesus ir horizontaliai veiklai esame sukūrę atitinkamus bendravimo tinklus. Tai yra būtina prielaida tam, kad aukštos kvalifikacijos specialistai, dirbantis visoje Europoje, vadovautųsi bendrais tikslais ir bendromis etikos nuostatomis. Pabaigai noriu paminėti e, mūsų misijos pareiškimo, pagal kurį BPM bendrasis tikslas yra pagerinti bankų priežiūros kokybę, remiantis galiojančiais BPM veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, kadangi bankai ilgą laiką veikia tarptautiniu mastu, Europos bankų priežiūra, jo sistema anksčiau buvo susiskaldžiusi, siekiant užsibrėžtų tikslų būtina imtis bendrų veiksmų ne tik bankų priežiūros, tačiau ir bankų veiklos reglamentavimo srityje Europos reglamento nuostatų perkelimo skirtumai valstybėse narėse ir toliau lieka didelė ir rimta kliūtimi, reikia toliau harmonizuoti veiksmus šioje e, srityje, pavyzdžiui, apibrėžiant e, kapitalo savai, savoką ir e, mažinant nacionalinių išimčių skaičius siekiant tinkamos bankų priežiūros eurozonoje, Europos centriniam bankui reikia visiškai harmonizuoto E, harmonizuotų teisės aktų <clears throat> BPM siekia patvirtinti vieną bankų priežiūros nuostatų savadą, tačiau tam reikia jūsų paramos ir e, politinės valios siekiant sumažinti išimtis garančias nacionaliniu mastu. BPM gali veikti veiksmingai tik tai patvirtinus naują reglamentą. Kredito institucijoms jau tapo uh, Aišku, kad bendra priežiūra yra naudinga, nepaisant to, kad tik tai penkerius mėnesius mūsų veikla tęsiasi. Mes parodėme per tą laiką, kad esame ryštingai nusiteikę vykdyti ir toliau tikrą bankų priežiūrą. Esame parengę rekomendacijas dėl dividendų, esame e, dabar rengiame e, atitinkamą ginčinių klausimų sprendimo procedūrą ir imsimės, kai ateis laikas visų kitų būtinų veiksmų. Priežiūros komitetas stengiasi visų bankų atžvilgių elgtis tinkamai ir sąžiningai ir nemauna visko ant vieno kurpalio. Taip pat mes siekime užtikrinti kad institucijos tarpusavio bendradarbiautų pakankamai nuosekliai ir tinkamai pasirinkę tokį požiūrį mes išlaikysime bankų įvairovę, kuri yra būtina prielaida siekiant užtikrinti finansinį stabilumą. Aš suprantu, kad atsižvelgiant į tuos sunkumus, kuriuos sukelia tam tikros didesnio masto organizacijos veikiančios perinamojo laikotarpiu ir tai, kad reglamentas dar nėra visiškai įgyvendinamas CRD 4 e, bankų e, pertvarkymo mechanizmas ir direktyva atitinkama dėl bankų pertvarkymo Puikiai suprantame, kad teisėkuros darbas dar nėra visiškai baigtas, tačiau galiu Jūs patikinti, kad mes esame pakankamai gerai pasirengę ir esame nusiteikę toliau siekdami užsibrėžtų tikslų vadovautis aukštais standartais. Ačiū pirmininkai. Uh, uh, uh, Dėkojame. Iš tikrųjų, teisės nuostatų sureguliavimas ir harmonizavimas yra viena iš prielaidų siekiant užsibrieštų tikslų. Bals, pirmasis kalbės. Ačiū pirmininkė. Ačiū poniai Noif už jos pranešimą. Aš norėčiau padėkoti už tuos pirmuosius metus, kadangi jūs su savo darbuotojais nuveikėte didžiulį darbą Ir tokių klausimų metu, manyčiau, to nepastebėti negalima. Norėčiau pakalbėti tema, kuri man ir mano kolegoms yra labai svarbi. Būtent Centrinio banko ir SSM rekomendacija dėl dividendų išmokėjimų, apskritai dėl dividendų politikos. Pone Fall von Kapitallücken. Nu jį suprantu, kad e, nusižengus kapitalo reikalavimams, žinoma, galima taikyti griežtas nuostatas dėl dividendų išmokėjimo. Tačiau vis dėlto čia reikėtų, čia yra kalbama apie tiesiogiai prižiūrimas finansinės institucijas ir taip pat kalbama apie tai, kad šita nuostata galėtų būti taikoma ir nacionalinėms finansinėms netiesiogiai prižiūrimoms institucijoms. Be to, bankai, kur, kuriems taikoma SSM, yra skirtingai vertinami valstybėse narėse. Todėl aš norėčiau pateikti tris klausimus. Pirmiausia, kaip SSM pateisina tą plačią taikymo sritį. Antra, SSM turėtų garantuoti, kad nebūtų pažeistos bendruo, bendrovių teisės. Ir trečia, kaip bus pasirūpinta, kad nebūtų skirtingai vertinami SSM sistemai paklūstantis bankai ir kiti bankai. Mes, parlamentas, labai domimės šiais klausimais ir labai norėtume gauti iš jūsų atsakymą. Dėkoju. Dėkoju už klausimus. Pirmiausia, dėl dividendų rekomendacija yra parengta bendrai susidar, susitarus. Bankai yra skirstomi į tris kategorijas. Viena kategorija tie bankai, kurie atitinka dabartinės ir vėlesnės kapitalo e, kaupimo sąlygas. Žinoma, ir čia yra šiek tiek veikimo laisvės. Antroji kategorija. Tai yra tie bankai, kurie atitinka dabartinio reglamento reikalavimus, tačiau CRD 2 jie kol kas dar nepasiruošę, te keturi dar nepasiruošę įgyvendinti. Reikia užtikrinti, kad reikėtų vis dėlto siekti visiško reglamento taikymo, kitais metais bankų pelningumui kyla tam tikros grėsmės ir todėl reikėtų nulikt, nutirpti tą trečdalį darbo, kuris dar liko. Dėl kapitalo e, trūkumo nepakankamumo. Žinoma, kai kapitalo nepakanka, tada negalima išmokėti jokių dividendų. Tai yra savaime suprantamas dalykas. Taigi mes šiuos principus taikome atsižvelgdami į proporcingumo principą. Mes parengėme rekomendacijas bankams ir priežiūros institucijoms Tačiau mes taip pat nacionalinėms priežo institucijoms nurodėme, kad šitos rekomendacijos būtų taikomos proporcingai atsižvelgiant į nacionalinių sistemų ypatumus. Taigi mes pasitikime nacionalinėmis priežos institucijoms ir joms, jomis ir suteikėme joms veiksmų laisvę. Rekomendacijose yra kalbama apie svarbesnius ir mažiau svarbesnius rekomendacinius punktus. Jeigu yra tam tikrų socialinių arba teisinių e, mm, reikalavimų, į kuriuos reikia atsižvelgti, tuomet turiu tos valstybės kreiptis į mus ir mes tada ieškosime sprendimo. Taigi yra, taip yra atsižvelgiama į socialinius ir teisinius aspektus. Dėl skirtumų tarp Europos bankų. Manyčiau, kad skirtumai nėra tokie dideli, kadangi visas priežos institucijos ir aš, dirbdama savo ankstesnėme poste, poste visada rengėme rekomendacijas dėl dividendų išmokėjimo ir tos rekomendacijos buvo panašios, jos galbūt nėra taip viešai žinomos, tačiau iš esmės jos nesikeičia kadangi iš tikrųjų jos yra pagristos e, bendru sutarimu. Bereš. Um, Madame, oui. Euh... Pone. Direktorė, aš taip pat e, norėčiau padėkoti Jums už tai, ką Jūs nuveikėte e, Jūsų institucijoje per pastarosius metus. Aš manau, kad kad Europos parlamente tai taip pat puikiai atsispindi tai, ką jūs įgyvendinate. Aš turiu klausimą, kuris galbūt nebus tiesiogiai susijęs su jūsų kompetencija tiesioginė. Norėčiau paklausti, kaip jūs žiūrite į Centrinio banko gebėjimą atlikti priežiūrą ir įvertinti rizikos faktorius priklausomai nuo bankų dydžio. Kaip jūs žinote, dabar vyksta diskusija dėl bankų, e, dėl atskirimo bankuose e, deponavimo funkcijos ir, ir kitų funkcijų, investicijų pavyzdžiui. Ir todėl labai svarbu šiame kontekste vertinti rizikos faktorius. Rizikos faktoriai taip pat susiję su rinkos aspektai ir todėl galima galvoti, kad galbūt tokie aspektai geriau būtų vertinami tų, kurie atlieka rinkos priežiūrą, bet kuriuo atveju kyla klausimas, kokiu, kokiu lygmeniu ta rizika turi būti geriausiai vertinama, kur tai būtų optimaliausia ir aš norėčiau jūsų nuomonės su klausimu. Dėl struktūrinės reformos ir uh, dėl atskirimo e, komercinės veiklos ir e, klasikinių komercinių bankų, tai čia, aišku, mes turime būti labai atsargus Europoje ir tume, turime žiūrėti labai atsargiai tai, ką vadiname angliškai market making. Nes, e, aišku, šitie aspektai padeda įmonėms gauti prieigą prie finansavimo yra centrinės rinkas savo produktams. Žinome, jog mūsų ekonomikos pakankamai didelė dalis tenka bankams ir trading funkcijai apie 60 ar daugiau. Aišku, anglosaksiškose rinkose padėtis yra visiškai kitokia. Ir mes turime, aišku, saugoti tą, tą sektorių ir tą veiklą. Ir tai buvo pabrėžta e, ataskaitoje. Aš taip pat pasakyčiau, jog Europoje būtų tikslinga laikytis e, vieningų taisyklių, tuo tarpu kol kas praktiškai kiekviena valstybė gali taikyti savo taisyklės ir todėl priežiūra netampa dėl to paprastesnė. Jeigu turėtume vieningas taisyklės Europoje, tuomet galėtume laikytis market making e, taisyklių ir užtikrinti, kad įmonėms padėtis būtų tinkama. Kaip priežiūros e, atstovė aš pasisakyčiau už aiškumą teisėkuroje. Aišku, aš negaliu priimti sprendimo, kur turi būti tos ribos ir jų nubrėžti, bet visiškai sutinku su Centrinio banko nuomonė, jog priežiūra, priežiūros institucijos turi turėti tam tikros veiksmų laisvės ir niekas neturi būti automatiška, kokia bebūtų priežiūros e, sistema, ar tai būtų trijų spalvų sistema ar kitokia. Viskas turi būti tam, kad už, būtų užtikrintas mūsų bankų stabilumas ir e, saugumas. Todėl priežiūros e, institucijos turi turėti galimybę atsižvelgti specifiką ir praktiškai priimti ad hoc sprendimus. Aišku, pagal iš anksto apibrieštus kriterijus, tačiau turi būti tam tikras e, lankstumas taikant e, nuostatas. Aišku, tai gyvenimą nepadarys lengvesnio ir galbūt dėl to mes būsime kritikuojami, kad e, per daug ar per mažai darome, per greit ar per lietai, tačiau manau, kad neturėsim galų gale pasirinkimo ir turėsime tai daryti. Dėkuoju, Bert Liukė. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Nui. Norėčiau pasiteirauti apie graikų bankų finansavimą ir bankų priežiūrą. 70 milijardų eurų gavo kreditų Graikijos bankai ir jie turėtų visi tie bankai būti nemokus. Tačiau viskas, jų mokumas ar nemokumas priklauso nuo Graikijos valstybės mokumo. SSM sistemoje buvo ketinama atskirti šitas bankų skolas nuo valstybės skolos ir tiesiog atskirtimą tą pasiūlė ne SSM, bet galbūt labiau Vokietijos federacinio centrinio banko prezidentas, kad apskritai būtų sumažina priklausomybė nuo, valstybė, nuo valstybės e, vertybinių popierių, nuo valstybės paskolų. Tačiau bankų priežiūros e, struktūra tam paprieštaravo ir SSM atsisakė savo rekomendacijos. Norėčiau paklausti, ar tai, kas rašoma žiniasklaidoje, yra teisinga. Ir dar norėčiau paklausti, ar čia nesusidarėme su didžiuliu interesų konfliktu tarp jūsų uždavyties ginti bankų interesus ir siekti, kad Graikijos bankų sistema būtų moki, kas reiškia, kad ją reikėtų atskirti nuo valstybės. Kitas dalykas, kaip reikėtų būtų galima užtikrinti Graikijos valstybės mokumą. Kaip suderinti šitos du siekinius. Vienas dalykas siekti bankų mokumo ir valstybės mokumo ir kaip tai susiderina, tai dera jūsų pareigose. Ypač turint omenyje požiūrį į rinką ir turint mm, omenyje tai, kad mm, Graikijos valstybės mokumas priklauso nuo padėties rinkose. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad Graikijos bankų sektorius yra geresnėje mokumo situacijoje negu anksčiau, kadangi įvyko rekapitalizacija įgyveninant Graikijos restruktūrizacijos programą, kuri buvo pradėta prieš keletą metų, bankai yra restruktūrizuojami ir toliau. Žinoma, Tai įrodė ir nuoseklus vertinimas, kuris buvo atliktas praėjusiais metais ir Graikijos bankų rezultatai yra pakankamai geri ir trumpalaikis lėšų trūkumas yra padengiamas. Yra pasiekta pažangos, tačiau ta pažanga kažkaip buvo užtemdyta tos politinės situacijos ir įvykių pačioje šalyje. Ir siekiama surasti kuo greitesnių sprendimų, kad būtų galima sušvelninti tą situaciją ir kad būtų padidintas pasitikėjimas. Ne pirmas kartas, kai Graikijos bankai yra tikrinami labai nepalankiomis sąlygomis Niekada šitie bankai nebuvo taip gerai pasiruošę būti rekapitalizuojami, o dabar dar pasidarys sudėtingos politinės prielaidos. Mes esame priežiūros institucija. Mes labai akilai stebime situaciją Graikijos bankuose ir tai darome e, dažnai. Mes rengiame konferencijas, sprendžiame E, likvidumo klausimus, taip pat e, e, depozitoriaus depozitoriumo klausimus ir mes stebime, ar bankai yra mokus. Mes turime tai daryti kaip priežiūros institucija ir prireikus padėti jiems užtikrinti likvidumą. Tai, ką jūs skaitėte žiniasklaidoje, yra netiksliai informacija, neteisinga. Čia yra galbūt kaip istorija pateikiama labai įtaigiai, tačiau iš tikrųjų tai yra netiesa ir iš tikrųjų mes nematome jokių kliūčių atlikti mums patikėtą priežiūros funkciją. Torer. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ponė Nujį. Dėkuoju už jūsų pranešimą ir už jūsų nusiteikimą su mumis pasikeisti informaciją. Mūsų išleisti teisės aktai sukuria teisinį pagrindą, kuris leidžia atsižvelgti į bankų įvairovės poreikius. Būtent tai ryškėja iš parlamento porto protokolo, kuriame yra sakoma, kad teisėkuros institucijos nenorėtų, kad bankų rinkoje įsigaliotų tik tai didžiulės struktūros, tačiau vis dėlto kyla klausimas, ar bankų priežiūra vadovaujantis tam tikrais teisės principais ir vadovaujantis tam tikrais vertinimo kriterijais net neš kokių papildomų e, reguliavimo kaštų. Norėčiau paklausti, ar jūs nematote tokios problemos, kurią išvelgėme mes, ir ar jūs, Europos centrinis bankas, kaip priežiūros institucija, nemano, kad yra reikalingi struktūriniai pokyčiai bankų sistemoje. Ir dar noriu paklausti, ar ECB e, klausia kreditorių duomenų, kurie skolina daugiau negu 25 tūkstančius eurų. Klausima e, tikslių duomenų, bet to ir religinės e, religijos. Todėl klausiu, kodėl yra reikalingi tokie klausimai, galbūt net bus klausima ir apie lytinę orientaciją, Mane aišku, kam yra reikalingi tie klausimai, pavyzdžiui, vedęs ar nevedęs, kokiai konfesijai priklauso. E, aš nežinau, ar iš tikrųjų to, tokia informacija yra reikalaujama pateikti, o gal visą tai yra netiesa. Dėl informacijos, kurios mes reguliariai reikalaujame iš bankų. Ta informacija nieko nekainuoja ir jinai turėtų būti aiški ir proporcinga. Įgyvendinami SSM mes skirtingose valstybėse elgiamės skirtingai. Iš vienų prašome daugiau, iš kitų mažiau, Kai kuriems bankams mes apskritai neteikėme jokių nurodymų, kadangi tie bankai yra visiškai maži, arba jeigu jie pradeda visiškai nuo nulio, tai mes neturime jiems ką nurodinėti. Mes vadovaujamės EBA gairėmis EBA nuostatomis, kuriomis yra ataskaitos harmonizuojamos. Ir būtent mes laikomės EBA standarto. Aš sutinku su jumis, kad priežiūros institucija neturėtų siekti pakeisti bankų sistemos struktūros, mes to nesiekime, Aš nemanau, kad ataskaitų teikimo kaštai e, vers tai daryti. Aš nežinau, ar mes reikalaujame tokios informacijos. Bent jau aš tikrai nežinau, kad būtų reikalaujama tokios informacijos, bet galbūt kai kurie bankai prašo tokios informacijos, jeigu jie nori suteikti kreditą. Aš tokių signalų kol kas nebuvau gavusi. Dėkoju. Maryza Matijas. Dėkuoju. Robertas. <coughs> Dėkuoju poniai Nui, kad e, dalyvauja mūsų klausime. Galbūt e, jūs e, nelabai žinote, kas vyksta Portugalijoje ir kas vyksta su banku Virtus Santu. Švitus Sanktų. Tai yra bankas, kuriam nacionalinis nacionalinė priežiūros institucija neturėjo priekaištų, tačiau tas bankas sužlugo. Galbūt jūs e, žinote, kokia yra padėtis dabar, bet e, anksčiau Europos centrinis bankas dar neturėjo e, priežiūros struktūrų. Tačiau dabar, atliekant tą funkciją Centrinio Europos bankui, ką, ką būtų įmanoma pakeisti uh, E, tokiame kontekste, kuomet nacionalinė priežiūros institucija teigiamai vertina banką, e, tai ar e, Centrinis Europos bankas galėtų kažką kitaip padaryti? Ar jūs galite piliečiams pateikti kažkokių garantijų, kad jūs kažką būtumėte kitaip padarę, saugiau? Bet kuriuo atveju vieningas priežiūros mechanizmas, mano nuomonė, yra naudingas dalykas finansinėms paslaugoms, tačiau nebūtinai užtikrina didesnį bankų patikimumą. Bankų atsparumo vertinimas turi būti atliekamas ir kaip tai padarytų centrinis bankas tokioje padėtyje, kurią aš minėjau. Thank you. Well, uh, I don't know much. Aš daug nežinau apie Spirito Santo banko bylą, tač, nes mes nesame atsakingi už šios banko grupės priežiūrą, kadangi šis bankas buvo vertinamas atliekant išsamų išsame patikrą, tačiau aš neturiu laiko pakankamai susipažinti su šio vertinimo duomenimis. Taigi, galbūt atlikus išsamų įvertinimą būtų buvęs nustatytas kapitalo e, nuosavo trūkumas, palyginti su kitais bankais, tačiau mes siekime, kad bankai turėtų pakankamai nuosavo kapitalo, kad galėtų veikti saugiau. Aš pasižymėjau pirmininko klausimą dėl e, nuo savo kapitalo didinimo, statinio kapitalo didinimo, tačiau tai galėtų užkirsti kelią bankams teikti daugiau paskolų, tačiau e, uh, 2015 metams yra jau priimti tinkami sprendimai susiję su banko įstatinio kapitalo uh, trūkumo šalinimu ir tinkamai įgyvendinti kapitalo poreikio direktyvos reikalavimus. Tai yra, nepaisant to, naujos e, direktyvos ir nauji pat, parlamento patvirtinti reglamentai kelia nemažai problemų. Kai kuriems bankams, pavyzdžiui, kai kuriuose Portugalo bankuose buvo nustatytas įstatinio kapitalo trūkumas e, tačiau negaliu Jums pažadėti, kad e, kokia nors bankinė grupė kada nors vėl nežlugs, tačiau turiu pasakyti, kad niekuomet neturėjome tiek e, veiksmingų priemonių, kad galėtume bankrutuojančiam bankui, žlungančiam bankui padėti nežlugti. Mes pakankamai aktyviai šio mėnesio pradžioje pradėjome imtis veiksmų ir taikyti įvairias priemonės nuo kitų metų pradžios prisimsime dar didesnį atsakomybę bankų pertvarkos institucija imsis priemonių galimai žlugsančių bankų atžvilgių arba padėdami juos pertvarkyti ir padėda, padėdama tiems bankams atsigauti arba e, pritaikant priemonės, kad bankų veikla būtų nutraukta, ko neskausmingiausiamis aplinkybėmis. Aš e, galiu Jūs patikinti, kad dėsime visas įmanomas pastangas e, tam, kad Portugalijos bankai galėtų sėkmingai toliau vystyti savo veiklą, nes Portugalija iš tikrųjų reikalinga tinkamai veikianti ir saugi bankų sistema. Sven Giegold. Pirmiausiai ir savo frakcijos vardu noriu padėkoti už jūsų atliktą darbą kuriant bendrą e, bankų priežiūros mechanizmą, mūsų vertinimu judama tinkama linkme ir žinoma, mes norėtume ir pagėdautume matyti, kad patvirtintos taisyklės būtų griežtai įgyvendinamos. Atsižvelgiant į šias aplinkybės noriu užduoti tris konkrečius klausimus dėl jūsų šiuo metu vykdomos veiklos Pirmiausiai dėl to bankų priežiūros vadovo, kaip suprantu, mažiau svarbioms finansinėms institucijoms ketinama parengti atskirą vadovą. Mano vertinimu, tai būtų tinkamas žingsnis užtikrinant, kad būtų laikomasi proporcingumo principo ir galite patvirtinti, kad bus parengtas atskiras taisyklių savadas mažesnėms finansinėms institucijoms tam, kad iš tiesų būtų uh, rimtai atsižvelgiama į proporcingumo principą, e, siekiant išvengti nepageidautinų rinkos struktūros pokyčių dėl to, kad mažoms finansinėms institucijoms ta e, reglamentų našta yra didesnė negu didesnėms. Noriu pakartoti panatorio klausimą. E, aš girdėjau tą linksmą pavadinimą Ana Credit, bandant e, įsteigti eurozonai atskirą paskolų registrą didesnių paskolų nei 20 tūkstančio eurų, 20 tūkstančio eurų. <clears throat> Ir kiekviena šiai paskolai, su kiekviena šia paskola būtų siejamas maždaug 80 klausimų klausimynas ir tokiu būdu būtų atsirastų didžiulis e, paskolų registras apriepintis ir labai mažos apimties paskolas. Kai girdėjau, su nieko nebuvo konsultuojamas ir dėl šio registro noriu paklausti ir išgirsti jūsų patvirtinimą dėl to, kad pradėsite tokias konsultacijas ir leisite taip pat ir mums bent jau užduoti tokius e, bjaurius klausimus, kokius ponas Storeris uždavė. Ponas Dragi 2014 spalio 15 dieną vienoje iš konferencijų dar kartą pareikalavo, kad e, reikėtų į FRS sistemą pasitelkti teikiant bankams, teikiant bankams atitinkamas ataskaitas. Noriu Jums priminti, kad jūs neturite jokių įgaliojimų tokiems veiksmams. Tai jau būtų virš jūsų turimų įgaliojimų ribų ir tarptautinės nacijos skaitomybės aiškinimo komitetas neturėtų jums rūpėti atsakymas, kalbant apie tą atskirą vadovą e, netokioms svarbioms finansinėms institucijoms, mažiau svarbioms finansinėms institucijoms. Noriu pasakyti, kad šiame taisyklių savadė, reikalavimų savadė bus atsižvelgiama į uh, proporcingumo principo laikymasi, tas sąvadas bus rengiamas bendradarbiaujant su nacionalinis bankų priežiūros institucijomis, taip pat kaip ir rengiant rekomendacijas dėl dividendų išmokėjimo, konkretus žmonės, specialistai susipažinę su bankų sistemos specifika rengs tą netokių griežtų taisyklių, švelnesnių taisyklių savadą tam, kad nekiltų šioms bankinėms institucijoms e, egzistencinė grėsmė. Dėl ANA kredit registro noriu pasakyti, kad e, <clears throat> atitinkami veiksmai jau buvo pradėti prieš patvirtinant BPM reglamentą. Bankų priežiūros institucijos e, galėjo tokiu būdu E, keistis informacija, tai tikrai nėra su bankų priežiūra susijęs projektas. Anakredit duomenimis galėjo pasinaudoti jau dabar veikiančios bankų priežiūros institucijos. Atvirai kalbant, e, galiu pasakyti, kad e, kai kurios bank priežiūros institucijos atskiriuose šalyse galvoja, kad tai yra tam tikrą prasme paskolų registras, kai kitos buvo mažiau to įsitikinusios. Na, aš negaliu pasakyti, kokiu mastu šiais duomenimis šio registro bus galima pasinaudoti bankų priežiūros tikslais. Iš tiesų, dar prieš kelias savaitės turėjome labai mažai informacijos apie Ana Kredit Todėl aš paprašiau statistikos skyriuje dirbančių Centrinio banko darbuotojų e, per pietus pateikti mums išsamesnės informacijos, kad galėtume atsakyti į galimai užduosimus klausimus ir iš tiesų e, bankpriežios institucija, bankpriežios mechanizmas ne nesėmė tinkamas iniciatyvas, aš galiu jūs tik patikinti, kad Centrinio banko statistikos departamento darbuotojai galėtų jums išsamiau atsakyti iš šį klausimą dėl tarptautinių finansinių skaitomybių standartų. Aš tikrai mm, e, galiu jūs patikinti, kad mes neketiname keisti tarptautinės finansinės atskaitomybės taisyklių. Ir e, Visi bankai turi galimybę naudotis nacionalinėmis atskaitomybės taisyklėmis ir standartais. Mes čia nieko neketiname apibendrinti, jeigu nacionaliniai finansinės atskaitomybės principai, jeigu norėtume, kad tie nacionaliniai finansinės atskaitomybės principai galėtų būti tarpusavėje palyginami, tai mes turime atsižvelgti į įvairias specifikas, taip pat atsižvelgti ir vadovautis um, tarptautiniais finansinės atsakomybės standartais, tačiau bankai turi visas teisės uh, pasinaudoti savo šalyje galiojančiamis finansinės skaitomybės taisyklėmis ir be to uh, mes turime atsižvelgti ir į auditorių išvadas atliekant išsamius įvertinimus, pavyzdžiui, po išsamaus įvertinimo atskiruose bankuose ataskaitose būdavo paskelbimas atinkamos nuostatos susijusios su tam tikrais specifiniais e, banko atskaitomybės aspektais, su jų sąskaitų būklė ir e, bankų valdytojai e, laisvanoriškai gali atsižvelgti arba neatsižvelgti į gaunamus rekomendacijas, tačiau mes visiškai gerbėme e, tuos e, finansinės skaitminės standartus, e, kurių, kuriuos taiko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie paskutinės temos, kurią palėtė ir, ir, ir turiu klausimą. Nepriklausomai nuo to, kad jūs žiūrite į bendrą priežiūros mechanizmą kaip į žingsnį į priekį, siekiant užtikrinti banko patikimumą, vis dėlto e, priežiūroje Europos bankų yra dar spragų ir jos susijusios su apskaitos principais. SSM turėtų užtikrinti didesnę atsakymybę ir e, bankų patikimumo geresnį užtikrinimą, kita vertus, valstybės narės gali taikyti nacionalinės e, nuostatas ir dėl to iškyla tam tikrų prieštaravimų, todėl kad e, bendro e, priežiūros proceso rezultatai to, to proceso, kurį vykdo Europos centrinis bankas, yra iškraipomi. Kita vertus, Europos bankų sistemos e, patikimumas kol kas dar negali būti tinkamai įvertinamas. Montepaski banko specifinis e, atvejis kaip tik tai rodo, tai ir iškyla tam tikras e, prieštaravimas, todėl kad pats bankas yra falsifikavęs savo apskaitos dokumentus ir tai nesutapo su tarptautiniais audito, tarptautinėmis audito ataskaitomis. Ir e, tuo būdu tuo būdu mes konstatuojame, jog ne vienas milijardas eurų buvo išvaityti ir visa tai turėjo neigiamų pasiekmių smulkiems e, klientams, banko klientams, indėlininkams. Centrinio banko priežiūra to būdu nėra e, patenkinama, nes e, pagal, 1000, e, pagal reglamentą numeris 1024-13 metų Europos centriniam bankui dabar tenka kompetencija priežiūros toje srityje. Ar jūs galėsite užtikrinti vienodas taisyklės apskaitos standartų įtvirtinime? Nuo praėjusių lakučio, metų lakučio mėnesio SSM yra atsakingas už bankų priežiūrą. Iš tikrųjų nereikia sunkinti gyvenimo, taikstantis su skirtingomis atskaitomybės nuostatomis, tačiau mes kito kelio neturime. Dėl priežiūros Nesvarbu, kaip operacija bebūtų pavadinta, mes bandome išsigilinti į jos esmę, įvertinti jos riziką ir mes ją vertiname pagal konkrečias direktyvos nuostatas. Problemos nekyla apskritai, jeigu mes kaip priežiūros institucija tinkamai atliekame savo darbą, įvertiname riziką, įvertiname kapitalo poreikį ir įvertiname galimas pasiekmes. Šio vertinimo metu mes įvertiname šitą nuostatą konkrečia bankė ir jeigu yra reikalinga tam tikra nuostata, mes ją ir taikome. Michal Maružek. Ačiū. Sveikinu Jūs atvykus į mūsų posėdį. Iš tikrųjų, tai yra puikia proga su Jumis pasikeisti nuomonėmis. Tokių progų pasitaiko labai mažai. Mažai progų susitikti su kuo nors tiesiogiai iš Europos centrinio banko. Aš pirmą kartą turiu tokią galimybę ir dėkoju Jums už tai. Žinoma, aš norėčiau sutelkti dėmesį į tas temas, kurios yra pačios bendriausios ir svarbiausios, nesileidžiant į detalės, kadangi šita proga pasitaiko labai retai, kai galima tiesiog prelegentui pateikti klausimus. Aš norėčiau pasiteirauti ne tik tai apie priežiūrą, bet ir apie centrinį banką apskritai, kadangi e, išleidžiamų e, pinigų srautus taip pat reikia kontroliuoti. Taigi, reikėtų pakalbėti šiek tiek plačiau apie mūsų valiutą. Prekių ir paslaugų vertės didėjimas yra nusveriamas pinigų cirkuliuojančių apyvartoje vertės. Taigi tie pinigai, kurie yra apyvartoje, jie patenka į gamintojų ir vartotojų rankas. tačiau dalis jų yra finansinių institucijų e, dispozicijoje, taip pat viešoje sektoriaus e, biudžete. Ir todėl reikėtų kalbėti apie tam tikrą, tikras tendencijas, kadangi nepakanka pinigų investuoti, nepakanka jų patenkinti svarbiausius poreikius. Viskas susiveda į euro perkamąją galę. Ir štai kyla klausimas, ar vartotojai gali savo leisti tam tikras prekes, ar gali jų įsigyti, kadangi daug kas yra nukreipiama į kitas rinkas. Todėl mano klausimas, Ar nebūtų galima teikti, kad euro vis dėlto e, emisija turėtų būti ribota ir neturėtų įtakoti mūsų ekonomikos augimo. Pirmininkas siūlo ilgai nekalbėti, aiškiau formuoti klausimą kadangi laiko yra nedaug. Jeigu jūs tiek laiko klausite, tai atsakymo tikrai negausite. Aš sutinku, kad po tokios didžiulės finansų krizės, kuri prasidėjo 7-8 metais, sulaukime pasiekmių ir ekonomikai, ir ES piliečiams, kurie nukentėjo nuo krizės. Todėl buvo priimtas sprendimas kurti bankų sąjungą ir vykdyti bankų priežiūrą ir reikalauti atskaitomybės pagal labai griežtas taisyklės. Ir Tuo labiau, kad parlamentas priėmė tokį sprendimą, kuris yra atskaitomingas piliečiams. Dėl kreditų teikiamų ekonomikos sektoriui. Žinoma, kreditavimas nėra toks dinamiškas procesas kai kuriuose valstybėse narėse, jis dabar spartėja, tačiau vis dėlto prireiks dar pakankamai daug laiko, kad situacija stabilizuotųsi. Tačiau aš kaip banko priežiūros institucijos vadovė turiu siekti, kad būtų sugražintas pasitikėjimas bankų sektoriumi, kad jame įsivyrautų skaidrumas, todėl mes atliekame peržiūrą, atliekame e, peržiūrą, taip pat e, tikriname bankus nepalankiomis e, sąlygomis ir taip pat stebime, ar jie yra mokus. Tai yra nuolat kintantis procesas ir mm, nuo 2014 metų birželio mėnesio buvo pradėtos taikyti konkrečios priemonės po bankų Mm, patikros ir žinoma, labai svarbu dabar stiprinti ekonomiką. Labai svarbu, kad ekonomika veiktų geriau ir žinoma, mes turime įnešti savo indėlį atlikdami labai išsamų vertinimą. Norėčiau paprašyti kolegų dar kartą, kad jie kalbėtų neilgiau kaip dvi minutės. Jūs pakeitėte reikalavimus prieš man pasisakant. Gerai, laikysiuosi tos taisyklės. Aš norėjau paklausti dviejų klausimų. Ir savo pasisakymė ir pranešime jūs apie tai kalbėjote, tačiau nepakankamai išsamei. Dėl to, kaip yra siekime suvienodinti taisyklės tarp valstybių narių. Aš norėčiau paklausti, ar tamčiosios srityse yra nepakankamai reguliuojamos tam tikros sritys, ar problema yra ta, kad dabartinis reglamentas yra nepakankamai įgyvendinamas kai kuriuose valstybėse narėse. Jūs kalbėjote apie apie SSM reglamentą ir atskyrimą. Advisor, which I assume Uh, that the final decision on, on separation would, would come up. Investicinės ir konvertinės veiklos atskyrimas. Jūs kalbėjote apie tai, kad kai kuriais atvejais jūs galite paprašyti papildomas informacijos, pareikalauti, diversifikuoti investicinį projektą. Aš manau, kad čia yra pakankamai daug rizikos, nes mes matome, kad šitas atskirimas nėra vienintelis kelias vertinant riziką. Šitas e, automatizmas gali sukurti lygiai greičias sistemas ir tada priežios institucijų vaidmuo sumenktų. Um... Dėkoju. Dėl nacionalinių specifikos yra CRD4 pakankamai daug e, variantų valstybėms narėms. E, kai kurie klausimai yra pastovus, e, jau ilgą laiką yra taikoma ta pati kapitalo apibrieštis, yra taikomi kapitalo likvidumo reikalavimai ir kapitalo apibrėžime yra pakankamai didelių skirtumų. 80 procentų tų variantų yra nacionalinių priežos institucijų rankose ir 20 procentų nacionalinių teisėkuros institucijų rankose. Taigi Europos centrinis bankas tik nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio, bet aš dar turiu įtikinti kolegas, kad jie pasisakytų už kuo didesnį harmonizavimą, bet, kaip aš jau minėjau, ir ateityje reikės siekti kuo daugiau harmonizavimo, nors visiško harmonizavimo mes nesiekime. Mes bendradarbiaujame siekdami sukurti veiksmingą, griežtą sistemą. Aš stengiuosi kiek galėjau, įtikindama savo kolegas, žinoma, reikalinga man ir jūsų pagalba, bet tikiuosi, kad iki šių metų vasaros mes gausime tiek išteklių, kiek reikalinga dėl atskirimo prekybos ir didmeninės prekybos ir mažmeninės prekybos. Viskas priklauso nuo e, sprendimo ir Pažiūrėsime, ar didmeniniai bankai galės toliau remti verslo veiklą. Jeigu problemų sprendimo nuostatos bus labai griežtos ir turiuomenyje ir direktyvą ir taip pat vieningo bankų problemų sprendimo mechanizmo dokumentą, reikės iš tikrųjų įdėti daug pastangų siekiant atskirti finansinės e, veiklos rūšis. Tačiau čia automatiško proceso tikėtis negalima. Jeigu viskas būtų daroma automatiškai, mano gyvenimas būtų daug lengvesnis. So you said not totally automatic, but also sakėte, kad tas mechanizmas neturėtų būti visiškai automatinis, tačiau taip pat ir ne e, visiškai rankinis. Bank priežos mechanizmo pareigūnai turi jau iš anksto gauti atitinkamą informaciją prieš primdami savo sprendimus, e, ją įvertinti ir tokia tvarka yra taikoma 90 procentų atveju. Mums visuomet yra e, reikalingi tam tikrai aiškus politiniai kriterijai, kuriuos galėtume pritaikyti 90-95 procentams visų atveju, tačiau 5 procentams atveju galbūt mums reikėtų palikti ir šiek tiek daugiau veiksmų laisvės, galimybę paieškoti daugiau išsamesnės informacijos, tačiau mes elgiamės pakankamai diskretiškai ir nusekliai. Mes norime užtikrinti nuseklą, nuseklę bankų priežiūrą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju poniai Nui už galimybę aptarti šitos klausimus, turiu e, klausimą. Aš buvau ir per jūsų pirmą lankymasi, kuomet e, buvo kalbama apie stres testus. Šiandien kaip tik tai prisiminiau didžiuodamasis e, nuveiktus darbus, 120 institutų, jų atlikta analizė, quality review. Man atrodo, jog 120 bankų turėjo padidinti kapitalą, kai kurie iš jų jūsų valstybėje. Italija buvo už Italija pastebėjo, jog 300 milijardų truko bankuose, tad tokiamis sąlygomis e, sunku skolinti pinigų įmonėms, sunku kurti darbo vietas. Todėl mes e, galvojame apie garantijų e, tam tikrą taikymą. Ir tam tikras garantijų schemas, kurios naudojamos kitose valstybėse. It, it, čia kalba sukasi apie 10 procentų ES BVP. Noriu paklausti jūsų nuomonės, ar tokios garantijų schemos teikiant paslaugas įmonėms būtų įmanomas dalykas mūsų valstybėje. Galbūt tai prisidėtų prie e, ekonomikos augimo, nes mes visi to labai pagėdaujame. Ir turiu labiau bendro pobūdžio klausimą. Jūs pradėjote Quality Review ir ėmėte giliau analizuoti paskolas, tačiau e, mažiau dėmesio skirėte išvestiniams produktams. Šios diskusijos metu kalbėjome apie bankų sektoriaus reformas ir apie tos sektorius, tos aspektus, kuriems reikia daugiau dėmesio. Turime skirti daugiau dėmesio įvairiems bankų sektoriaus e, aspekta, aspektams. Manau, kad e, abejonės iš mūsų pusės kyla dėl to, kad e, nesuprantame, koks e, rizikos lygis yra su šviesiniais produktais. Jūs kalbėjote apie netolimą ateitį, taip pat kalbėjote ir apie banko poziciją dėl išvestinių produktų. Ačiū. Iš tiesų, kai kuriuose šalise esame pakankamai aukšto reglamento ir direktyvos nuostatų nesilaikymo lygio. Ir Tokia situacija ilgai tęstis negali, kadangi reikia toms šalims jų ekonomikai naujų paskolų. Situacijos kiekvienoje šalyje yra specifinės, skirtingos. Ar e, situacija Italijoje e, yra kitokia nei tose šalise, kurioms e, <clears throat> galioja tinkamas finansinės programos nuostatos. Aš nežinau, kokią sistemą, e, pavyzdžiui, Italijos valdžia pasirinktų, čia jau būtų jos sprendimas, tačiau kadangi dabar esame pereinamajame laikotarpyje, tai e, <clears throat> kuomet valstybės, vyriausybės teikia tam tikrą pagalbą finansų sektoriui, tai žinoma turi vadovautis atitinkamomis taisyklėmis, kurios yra patvirtintos ir bankų pertvarkos direktyva yra viena iš tokių taisyklių, vienas iš tokių taisyklių rinkinių. Taigi jeigu bankas yra pripažįstamas e, galinčių žlugti, jis gali kreiptis atinkamos paramos į bankų pertvarkos e, mechanizmą. Tinkama institucija ir po to jau yra priimamas sprendimas, atsižvelgiant į konkrečią situaciją. Mes tuo tarpu Airijoje esame sukaupę tinkamos patirties, e, kokiais kriterijais vadovaujantis ir kokio, kokio tipo paramą reikėtų teikti bankams, kurių veikla neatitinka nustatytų reikalavimų, kurių pelningumui yra kilusi grėsmė. Kalbant apie išvestinius vertybinius popierius, iš tiesų mes pakankamai diskretiškai elgiamės tų derivatų atžvilgių. Tačiau atliekant išsamų įvertinimą iš tiesų esame nemažai nuveikę dėl išvestinių vertybinių popierių, atliekant bandymus nepalankiausiamis sąlygomis su, su bankais mes labai atidžiai vertinome bankų veiklą susijusią su švestiniais vertybiniais popieriais ir e, e, tais atvejais, kuomet tų vertybinių popierių vertė smarkiai sumažėja, žinoma, tai sukelia papildomų išlaidų bankams ir e, taip pat bankų materialinė rizika būdavo vertinama materialinė dalyvavimo rinkoje rizika pasitelkus šešis skirtingus scenarijus ir tie scenarijai būdavo lyginami su sparumo testų rezultatais. Kapitalo poreikių direktyvos nuostatų laikymasis taip pat buvo vertinamas ir pakankamai griežtus kriterijus taikyti. Tu sėla daug. La scorsa settimana nel dialogo monetario col Presidente. Praeitą savaitę su pono Dragi e, kalbėjome apie tai, kaip galima paremti ekonomiką trumpalaikės perspektyvos laikotarpį. Žinome, kad čia yra tam tikrų rizikos faktorių. Norėčiau paklausti jūsų štai ko. Jūs e, esate galvoja apie tiesioginę intervenciją į rinkas kaip priežiūros institucija ir ar, ar, ar remsitės tuo metodu, apie kurį kalbėjo pirmininkas Dragė. Uh, Aš pritariu, kad mes labai griežtai turime laikytis tų atskirimo nuostatų. Ir visą tai neturi nieko bendro su pinigų politika, dėl kurios buvo apsispręsta. Visą laiką informacija, kurią aš gaunu iš e, žiniasklaidos, e, nebūtinai atspindi tikrovę. Dėkoju. Nina Džil. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jūs taip sėkmingai greitai įsteigėte SSM. Norėčiau paprašyti paaiškinti keletą dalykų. Galvojant apie praėjusių metų įvykdytus bankų patikrinimus sudėtingomis sąlygomis, ne visi bankai palankiai vertino šituos patikrinimus, kadangi buvo konstatuota, kad kai kuriuose bankuose kapitalas yra nepakankamas šitie bankai ėmėsi tam tikrų priemonių, tačiau jų nepakako. O po to praėjus keliams mėnesiams susidūrėme su JAV didelių bankų uh, uh, nesugebėjimu uh, atitikti patikros reikalavimų. Norėčiau paklausti jūsų, juk yra pakankamai ekspertų, kurie gali padėti pakeisti sistemą ir kuo greičiau mes tai padarysime, tuo didesnių praneš, pranašumų turėsime prieš JAV bankus. Vakar, pavyzdžiui, vienas Amerikos bankas pasakė, kad bus mm, atliekant bankų testus, bus atsižvelgiama ir į situaciją Europoje, į Kina, Kinijoje ir taip pat į bendrą situaciją pasaulyje. Ar jūs manote, kad būtent taip reikėtų elgtis, ar reikėtų kaip nors kitaip vertinti bankus, atliekant testus, nepanašus į e, vykdomus Junktinėse Amerikos valstijose. Bankų pelningumas šiuo metu yra pakankamai žemas. Ir kaip Jūs manote, ką reikėtų bankams daryti? Gal reikėtų keisti verslo modelį? Jūs pateikėte labai daug klausimų, pabandysiu juos atsakyti. Iš tikrųjų, testas atliktas nepalankiomis sąlygomis iš tikrųjų buvo atliktas labai griežtai, vadovaujantis SM, SSM reglamento. Tai, ko nebuvo galėjo padaryti EBA anksčiau. 25 uh, billion uh, of buvo konstatuotas milijardo eurų trūkumas, tačiau kad bankai taptų e, patikimi ir stiprus, jie nuo 13 metų patys savanoriškai peržiūrėjo savo sąskaitas ir numatė papildomas nuostatas, kuriomis uh, bus galima didinti kapitalą. Tai buvo reikalinga. Jūs jau minėjote, kad kai kurie Europos bankai negalėjo patenkinti Junktinių Amerikos valstijų atlikto testo e, reikalavimų. Tačiau tai nereiškia, kad jie tarptautiniu mastu iš tikrųjų neatsilaikytų. JAV testas yra pagristas e, tam tikromis e, kokybinėmis vertinimo nuostatomis. Pavyzdžiui, kreipiamas dėmesys į ataskaitų kokybę, o mes e, labiau vertiname tą turtą, kurį bankas valdo arba kurį jisai siūlo rinkoje. Taigi mūsų vertinimo kriterijai šiek tiek kitokie ir mes vertinome banko valdymo sistemą, kuri yra labai svarbi ir bet JAV m, mm, tikrino kitus dalykus. Ar reikėtų mūsų testus padaryti panašius su JAV? Mes bendradarbiavome su JAV ir su Junktinė karalystė, domimės jų atliekamais testais, tačiau mes nemanome, kad Europa turėtų elgtis panašiai, kadangi atliekant šitos patikrinimus yra investuojama uh, labai daug lėšų ir pastangų. Mes tikriname 1200 bankų. Dabar mes atliksime patikrinimus jau netokiame skaičiuje bankų. Žinoma, mes bendradarbiavome su kolegomis iš Junktinės karalystės, tačiau Tai nereiškia, kad mes viską aklai perimsim, persim tik tai, kas yra naudinga mums iš JAV, iš Dės karalystės patirties. Iš tikrųjų, Europos bankų pelningumas yra per žemas. Tai yra pirmoji rizika, kurią mes konstatavome mm, tikrindami Europos e, bankų sistemas, kadangi nėra pakankamai lėšų kadangi yra per daug rizikos e, faktorių ir reikalingos tam tikros nuostatos, kurios leistų sumažinti blogųjų kreditų e, sumas. Kai kuriuose bankuose situacija yra geresnė, Tačiau apskritai reikia Europoje siekti, kad bankai grįžtų į įprastinį vystimosi kelią ir kad jie užsitikrintų kuo didesnį pelną. Tomas man. Äh, ačiū pirmininkė, ačiū ponė Nui. <clears throat> Turbūt äh, dažnai girdite vokiškai kalbant, kadangi dirbate Frankfurte, o iš jo aš esu kilęs prieš penkerius mėnesius, BPM pradėjo veikti ir jau užsitarnavo nemažą pasitikėjimą. Taigi vykstantis procesas iš tiesų svarbus, tačiau patvirtinus atinkamas taisyklės reikia kontroliuoti, ar jų yra laikomasi. Noriu grįžti prie Graikijos temas, tačiau šiek tiek kitų kampų. Ja paminėti, Frankfurte vyko Federalinio banko konferencijoje buvo pasakyti, kad Graikijos bankai yra nemokus, buvo pateikti atitinkami patvirtinantis duomenys, kadangi bankų statinis kapitalas Graikijoje buvo nepakankamas, tačiau per pastaros kelius mėnesius kai kas pasikeitė. Jeigu e, <clears throat> teisinga patikta informacija, tai e, sausio mėnesį 12 milijardų buvo iš e, bankų suskaitų atsiimta, o sausio mėnesį, vasario mėnesį septyni. Taigi aš manau, kad būtų galima patikrinti, kaip e, pinigai e, keliauja iš bankų į bankus, tačiau ponas Dragi teigia, kad jeigu būtų įmamasi tokių priemonių, tai neramumai Graikijoje tik tai dar labiau padidėtų. Tai reiškia, kad mes turime patvirtinti taisyklę. Turime patvirtinę taisyklės, tačiau jų nesilaikome ir bandome viską dažnai pagražinti. Kai kurie teigia, kad ECB atlieka tam tikrą politinį vaidmenį. Aš noriu paklausti, kad tas tarpusavio santykis tarp bankų priežiūros funkcijos ir pinigų politikos e, užtikrimo funkcijos, ar nereikėtų atlikti ateityje šių, atskirti ateityje šių dviejų funkcijų. Jūs nekartą kalbėjote apie bendrą bankų priežiūros kultūrą, ar jūs turėjote omenyje valstybės narės, tačiau e, kaip vertintų visus šios aspektus tie, kurie sėdi Frankfurte ir turi prisimti atitinkamą ekonominę ir finansinę atsakomybę. Mes dirbome tik tai bankų priežiūros darbą ir nieko daugiau mes vertiname Graikijos bankų situaciją, vertiname tą spaudimą, e, kurį jie patiria dėl savo likvidumo, dėl atsimamų indėlių, dėl perkeliamų lėšų, raginame juos labai atidžiai pasverti investicinius sprendimus, raginame, kad investuotų į tokį turtą, kuris po to būtų, kurį po to būtų galima panaudoti likvidumui garantuoti. Su visiškai įsitikinusi, kad bendradarbiaujant glaudžiai su Graikijos kolegomis bankų priežiūros institucijos Graikijoje veikiančius darbuotojais ir pareigūnais mes pasistengsime pasiekti, kad Graikijos bankai įveiktų šį krizės laikotarpį, kaip įveikė ankstesnius ir jie niekuomet neturėjo tokių, nebuvo taip gerai pasirengę su šiais sunkumais susidoroti, tokiais sunkumais susidoroti kaip dabar. Jakobas Panvadžiai, kuris dabar klauso. Ačiū pirmininkė, ponė Nuji, labai malonu Jūs vėl čia matyti. Pirmas klausimas susijęs su to, ką anksčiau minėjote šiame komitete kalbėdama, pristatydama savo planus įtraukti į ateities atsparumo bandymus, taip pat ir tam tikrus sisteminio poveikio reiškinius, kaip didelio masto pardavimus. Noriu paklausti, ar ir toliau yra numatyta įtraukti tuos naujus aspektus į banko atsparumo vertinimą. Antras klausimas susijęs su diskusijomis dėl bankų struktūrinės reformos. Atsakydami pirmąjį šperės klausimą, jūs raginote parengti bankų struktūrinės reformos kriterijus, kurie būtų grindžiami bankų priežiūros pareigūnų praktinė patirtimi ir kartu jūs teigiate, kad būtų užtikrinti tam tikrą diskretiškumo lygį, siekiant atsižvelgti ir reaguoti nenumatytas aplinkybės. Taigi, e, aiškius kriterijus ir tam tikrą diskretiškumo laipsnį tarpusavį derinant labai būtų patogu išsisukti nuo tam tikrų reikalavimų pateikti neginčiamų įrodymų, kad bankai nekelia jokios sisteminės rizikos, tiksliau ta našta yra užkeliama ant bankų pečių ir ne e, bankų priežiūros ekspertai turėtų atinkamus įrodymus pateikti. Taigi, kaip jūs vertintumėte tą tarpusavio santykį tarp aiškių kriterijų nustatymų ir būtinybės išlaikyti tam tikrą diskretiškumo lygį? Nesu tikra, kad vartojau atitinkamą terminą fire sales angliškai, kurį jūs minėjote savo atsakymę išduotą klausimą, tačiau kalbant apie tos šešis scenarius, kuriais mes naudojamės, galima būtų ir apie tai pakalbėti arba paminėti ir tuos didelio masto pardavimus, kalbant apie kriterijus, bankų atsparumo testams, jie dar nėra galtinai nustatyti, 15 metais bent jau tokio masto atsparumo bandymai nebus vykdomi, kokie buvo vykdyti 2014 metais, tačiau kai tam tikro pobūdžio bankų priežiūros veikla, vertinant jų veiklos riziką ir pritaikant atitinkamas priemonės bus vykdoma. Pamėginsime pasitelkti arba vadovautis pačiu blogiausiu įmanomu įsivaizduoti scenarijumi šiuo metu Galbūt atsižvelgsime į tam tikras grėsmės, kurios dabar nėra pačioje mūsų turimo sąrašo viršūnėje, bet gali ten atsidurti po 12 mėnesių ir mes pamėginsime orientuotis ir į tas grėsmės. Mes vis dar darome tinkamas išvadas po paskutinio įvertinimo ir kol kas negalime pasakyti, kada vėl bus atliekami tokie banko atsparumo bandymai. Vertinant galimus lankstumo e, kriterijus, atskiriant bankų investicinę veiklą ir tradicinę finansinę veiklą, bei e, įrodymų prievolės užkrovimą ant bankų pečių, at, nukeliant jos nuo bankų priežiūros ekspertų pečių, kuomet svarstame įvairias problemas susijusias su bankų veikla, visuomet iškyla šis klausimas, tačiau mes visuomet e, vadovaujamės pačiu blogiausių įmanomų scenarijumi. Ir e, vadovaujamės e, ir jūsų pateikta rekomendacija, kad būtent bankai patys privalo parodyti, pademonstruoti ir įrodyti, kad e, juos reikia traktuoti kitaip, vertinti jų veiklą kitaip. Ir tai yra vienintelis būdas siekti pažangos ir priklausomai nuo instrukcijų, kurios, kurias mes gauname iš bankų priežiūros institucijų, mes dedame visas manos pastangas, kad e, tie reglamentai būtų gyvendinami ir būtų laikomasi visoje Europoje vienodai ir nusekliai. Ačiū ponė Inai už e, šį labai įdomų klausimą, kuris, žinoma, yra ir labai svarbus, prisijimant ir mūsų naują sudėtingą vaidmenį prižiūrėti priežiūros instituciją bankų. Dėkoju Jums už bendradarbiavimą, dėkoju už atliktą darbą iki šiol ir už tą veiklą, kurią vykdote šiuo metu. Mes jūs palaikome ir remiame, sustiksime vėliau per mūsų būsimus klausimus, kadangi esame numatę tokių klausimų surenkti po tris per metus, kitas vyks birželio 21 dieną ir Daniel Nui vėl jame dalyvaus. Ačiū. No. Now for the next item, I pass the chair to Markus Ferber. Svarstyti kitą darbo tokias klausimą patikėsiu pirmininkavimą Markui Ferberiui. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Gerbiamas kolegės, gerbiamas kolegos. Äh, weiter unsere Tagesordnung widmen, Tagesordnungspunkt 7. Jeigu dar turite kantrybės, tai mes aptarkime nuomonę. Aš suteiksiu žodį kolega Bajai. Merci, monsieur le président. Alors, chaque... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Šitas uh, pranešimas, šita nuomonė nagrinėja mokesčių slėpimą kaip valdymo socialinės apsaugos ir vystymosi problemos besvystančiose šalyse. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegams, kurie prisidėjo prie šios nuomonės rengimo. Darybos dėl pakeitimų buvo labai konstruktyvios. Nagrinėjant įvairius mokesčių slėpimo atvejus ir po LuxLeaks e, atveju mes turime uh, Ekon komitete nustatyti aiškius prioritetus. Mokesčių slėpimas yra problema, kuri kyla visame pasaulyje. Tai yra bandymas nemokėti mokesčių, nuslėpti visus, visas mokėtinas lėšas ar dalį jų ir tai mažina valstybių biudžeto įplaukas. Tuo tarpu tos įplaukos galėtų būti panaudotos kaip gyvybiškai svarbios lėšos infrastruktūroms, sveikatos apsaugai, ekonominėms reikmėms, užimtumui ir taip toliau. Mano dokumentai yra dvi dalis. Kaip norite, pirmininkė. Pirmoji dalis skirta Europos mokesčių klausimams, antroji yra skirta mokesčių slėpimui besivystančiose valstybėse. Mokesčiai ES kiekvienais metais maždaug 100 milijardų eurų yra prarandami dėl mokesčių slėpimo ir vengimo. Manau, kad reikia pabrėžti štai ką. Mokesčių sistema turi pabrėžti Europos piliečių lygybę ir teisingumą, tačiau reali padėtis yra visiškai kita ir kai kurios valstybės netgi dideliu mastu e, organizuoja mokesčių slėpimą ir vengimą. Be e, mokestinio harmonizavimo pas mus yra e, daug agresyvaus mokesčių planavimo, dempingo ir vengimo. ES turi užtikrinti teisingą mokesčių sistemą, tokią, kuri prisidėtų prie mūsų ekonomikos e, dinamizavimo, tokia, kuri e, taip pat prisidėtų prie ekologinio perinamojo laikotarpio, tačiau dažnai rezultatai būna visiškai priešingi. Būtent tuomet, kai yra palankios sąlygos sudaromas kapitalui, e, kuris gali būti perkeliamas e, į kitas valstybės arba tuomet, e, kai yra sudaromas palankios sąlygos gamybos iškelimui, konkurencijos iškraipimui, diskriminavimui. Čia kalbama taip pat apie tris prioritetus įplaukos iš mokesčių turi prisidėti prie besivystančių valstybių vystimosi, mokesčiai turi būti teisingi ir vienodi ir tos pajamos turi būti panaudotos švietimui, sveikatos apsaugai, kitiems gyvybės sektoriams. Taip pat e, turi būti dalis lėšų panaudota betvystančių valstybių mokesčių institucijoms mokyti. EBPO per savo mokesčių inspektorių be sienų iniciatyvą gali kaip tik tai prisidėti prie šių tikslų e, sėkimo. Toliau e, konsoliduota mokesčių bazė besvystančiose valstybėse. Tam turi būti remiami trys projektai - country by country e, e ataskaitos, BEPS projektai ir e, dvigubo apmokestinimo e, susitarimai išvengti tokios padėties, skirti išvengti tokios padėties, kad mokesčiai nebūtų mokami niekur. Taip pat e, mes e, galime sieti ES pagalbos besistančiams e, šalims teikimą su tinkamos fiskalinės politikos principais. Galvodami apie tas valstybės, kuriams nuolat padeda ES, aš noriu taip pat pabrėžti, tai, jog siekiant įtvirtinti gerą valdyseną besivystančiose valstybėse, pirmas etapas būtų visų pirma Europos lygmenių rodyti tinkamą pavyzdį, tai yra įmanoma. Pavyzdžiui, ES agentūros ir visų pirma aš galvoju apie e, Europos rekonstrukcijos ir vystimosi banką arba investicijų, Europos investicijų e, banką kovotų su ES subjektų e, įsisteigimu mokestinėse priedagose, todėl kad mokesčių vengimo mastas yra labai didelis, tačiau ES turi daryti viską, kas įmanoma, mažindama mokesčių vengimą, įkurdama savo e, atitinkamas struktūras tose valstybėse, kurios yra mokestinės prievogas. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Vertėjai mane informavo, kad jie ne visada suspėdavo išversti jūsų greitos kalbos. Tom vandem kandelare. Konstruktyviai. Ačiū pranešėjai už jo konstruktyvų elgesį visame šiame procese. Na, čia Kadangi esame buvo iš Belgijos, tai manau, kad e, tai paaiškina tam tikrą prasme e, tokia mūsų pozicija, atsižvelgiant į vykstančias diskusijas, jūsų minėtos e, temos yra labai svarbios, ypač turint omenyje mokesčių vengimą ir agresyvų mokesčių planavimą. Aš prieš teikdamas savo pakeitimus noriu tris klausimus uždėti užduoti pranešėjų, kalbant apie veiklos ataskaitas atskirose šalise. Manau, kad būtina atskirti e, aiškiai tarptautinės korporacijas nuo smulkaus verslo. Taip pat noriu e, paprašyti komisijos prieigų informacijos apie tai, kaip turi būti rengiamas tos ataskaitos apie veiklą atskirose šalise. Taip pat e, manau, kad labai svarbi jūsų minėta mokesčių inspektorių besienų iniciatyva. Man atrodo, kad būtina paieškoti būdų, kaip labiau sustiprinti šią iniciatyvą, kad joje aktyviau dalyvautų es valstybės narės. E, kalbant apie etikos kodeksą atskiroms šalims, kol kas neaišku, kas turėtų tą kodeksą parengti. Man atrodo, kad atsakymas šį klausimą yra labai svarbus. Iš tiesų būtina atkreipti dėmesį taip pat ir į pakankamai uh, svarbu EBPO vaidmenį šiame procese. Dėkoju pranešėjui, nekantriai laukiu būsimo bendradarbiavimo AKR frakcijos vardu Beatrix von Stork. Dabar kalbės. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, tačiau priminsiu, kad pateikiau keletą pakeitimų. Norėjau atkreipti dėmesį, kad besivystančios šalys turi gauti tam tikrą uh, postumį ir juose reikėtų įteisinti e, nusavybės teisės ir labai svarbu, kad mokesčių sistema padėtų kurtis verslui ir padėtų jam stiprėti. Mokesčių didinimas nebūtinai skatina ekonomiką, o žemi mokesčiai dažnai vietos verslą gali pagyvinti, ypač turint omenyje tas besivysančias valstybės, kur nėra infrastruktūros, nedėlių mokesčiai galėtų tapti jų privalumu konkurencinėje kovoje dėl investuotojų dėmesio. Todėl aš pateikiau atitinkamą pakeitimo siūlymą, kuriuo norėčiau pasiūlyti suformuoti nuostatą, kad mažos maži mokesčiai gali pagyvinti ekonomiką. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą. Aš pritariu jam kad ES turi parodyti pavyzdį ir būti skaidri tarptautiniu mastu. Labai svarbu. Well, this is, I'm afraid, less BEPS kontekste numatyti ambicingesnius tikslus negu siūlo komisija. Be to, manyčiau, kad tekste reikėtų atsižvelgti į tą pažangą, kuri buvo pasiekta 2014 metais, kai buvo priimta direktyva kovai su pinigų plovimu. Valstybės narės turi privalomai įdėkti šios direktyvos nuostatas, pateikti informaciją taip pat automatiškai keistis informacija apie tarptautinius standartus, bet tu Europos Sąjungos e, nuostatos turi būti ginamos, kai yra deramasi su kitomis šalimis, tačiau kita vertus atsižvelgti reikėtų ir tai, kad e, besivystančios valstybės, norėdamas dalyvauti šiame informacinių mainų mechanizme turėtų gauti daugiau laiko. Rengiant ataskaitas apie atskiras valstybės reikia užtikrinti, kad svarbiausia informacija būtų skelbama viešai, kad būtų užtikrinamas skaidrumas, kuris galėtų padėti kovoti su mokesčių vengimu ir mokesčių nemokėjimu. Manyčiau, kad šitas tekstas yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms. Dėkoju Peter Jaček. Miguel Viegas. Muito obrigado. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie šią nuomonę, tai mūsų požiūrių reikėtų kritinių pastabų daugiau tokios ekonominės sistemos atžvilgių, kuri skatina mokesčių vengimą. Ar tai būtų teisėti ar neteisėti mokesčių vengimai. Kai tas išmengtų mokesčių dydis sumos kartais viršyje valstybių bendrados produktą ir tai iš tikrųjų yra asmenės svarbos klausimas. Jeigu šitos problemos nebus sprendžiamas, tai tuomet galima priimti įvairiausius teisės aktus, vis dėlto nebus išspręstos tos problemos, nes čia neligybės aspektas labai svarbus, net, neteisybės, todėl kad pagrindinės aukos tos situacijos yra besivystančios e, valstybės, joms reikia investicijų. Ir e, tam, kad e, tos investicijos būtų daromas, tos valstybės turi atitikti reikalavimus. Tos investicijos galėtų būti daromas tam tikrose sektoriuose, kurie labai svarbus toms valstybėms, gamybos sektoriuose. Tuo tarpu taip nėra ir todėl tos besivystančios valstybės nuolat ir lieka besivystančios ir jos e, neturi pakankamai e, pajamų iš mokesčių, kad galėtų pačios tai daryti, todėl ir mums tenka tam tikra moralinė skola susijusi su kolonijiniu laikotarpiu. Mes turime dabar tą skolą gražinti. Skaidrumas yra esminis dalykas. Čia visa informacija turi būti skelbiama atvirai, nes e, skaidrumas yra labai svarbus ginklas. Jisai svarbus e, ir šioje srityje, tačiau skaidrumas taip pat buvo svarbus ir arklienos skandalo e, kontekste pernai. Tai yra labai svarbus ginklas, todėl kad viešoji nuomonė sužino apie kai, kuriuos, apie kai kurias machinacijas. Labai svarbu, svarbu taip pat įtraukti į diskusijas trečiojo pasaulio valstybės per EBPO, pavyzdžiui, iki šiol tos valstybės nedalyvavo sprendimo prieimimo procese, su jomis būdavo kartais konsultuojamasi, tačiau iš principo jos įtakos neturėjo. Reikėtų, kad būtų atsižvelgiama į tų šalių specifiką, rengiant e, projektus ir atsižvelgiama žiūrinti tai per fiskalinę prizmę, nes tos e, valstybės yra specifinės tiek mokesčių sistemos požiūrių, tiek ir sektorinių požiūrių. Kitas e, dalykas, kuris yra horizontalaus pobūdžio ir taip pat susijęs su mokesčiais Apie tai buvo girdima įvairiose pasisakymuose. Buvo sakoma, kad e, mums reikia harmonizuotos fiskalinės sistemos. Mes nesame tos nuomonės. Mes manome, kad kiekviena valstybė turėtų turėti savo mokesčių sistemą. Ir e, mes manome, kad e, paprasčiausiai Įmonės, kokia būtų sistema, turi būti verčiamos mokėti mokesčius, jeigu gauna pelną. Mes manome, kad tai yra svarbiausias dalykas ir kad visi pasiūlymai šios ryties turi remtis būtent tokia mintimi. Dulį. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju Liukbaje už nuomonės projektą, tai yra puikus darbo pagrindas nepaisant to, kad e, jūs e, galėjote panaudoti ribotą ženklų skaičių rašydamas tą dokumentą. Aš jau esu pateikus savo poziciją, mūsų frakcijos poziciją šito klausimu. 11 metais aš buvau pranešėję dėl mokesčių ir vystomo bendradarbiavimo ir 13 metais ponios Kleiva Kiekus e, praneš, pranešime, taip pat e, dėl mokestinių priebogų ir mokestinio sukčiavimo taip pat atsispindėjo mano pasiūlymai. Aš norėčiau patikslinti kai kuriuos aspektus. Pirmas punktas. Čia labai svarbu, kad konsoliduota mokestinė bazė būtų privalomas dalykas, nes jeigu nebus einama tą linkime, tai bus dar mažesnis skaidrumas. Taip pat reikia įtvirtinti minimalų mokesčių lygį įmonėms. Ketvirtas punktas - mokestinių priebagų apibrėžimas. Jeigu būtina tarptautiniu mastu e, parengti apibrėžti, tai reikia taip pat galvoti apie Europos juodąjį tokių mokestinių priebagų, priebėgų sąrašą. Europos komisija kol kas dar neatsižvelgia Europos parlamento prašymą šiuo klausimu. Septintas punktas. Mes manome, kad yra būtina uh, įtraukti besivystančias valstybės į naujų tarptautinių mokestinių standartų apibrėžimo procesą. Tai neturi būti vien tik tai turtingiausių valstybių privilegija. Vienuoliktas punktas. Ką e, jūs turite omenyje, kuomet e, rašote etikos kodeksas? Aš labai skeptiškai žiūriu į tokį pasiūlymą, kaip ir kaip ir kai kurios valstybės. Toliau valstybės narės turi greitai perkelti kovos su pinigų plovimu direktyvą, nes tuomet bus užtikrinama prieiga prie realių įmonių ir holdingų e, savininkų ar, ar panašių struktūrų. Kviečiame Europos e, komisiją įsitikti įpareigoti, <coughs> identifikuoti fiktyves įmonės, kurios egzistuoja tik tai tam, kad būtų e, pridengiamas mokesčių vengimas, kuomet vykdomi tarptautiniai sandoriai. Atrodo, kad daugiau niekas nepagėdavo čia kalbėti, komisija taip pat nenusiteikusi prašyčiau ti žodžio, taigi baigiamajam žodžiui pranešėjus dar kartą. Merci, prezident. Euh, dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už pateiktus pasiūlymus. Kaip ir sakė ponė Žoly, aš manau, kad mums e, pavyks pasiekti e, susitarimą, tvirtą susitarimą. Bet iš tikrųjų ženklų skaičius yra ribotas, tai pabrėžia įvairūs e, pranešėjai ir mūsų uh, E, sekretorius taip pat. Aš džiaugiuosi, kad tai yra geras darbo pagrindas, jis, dokumentas bus papildytas e, pakeitimais, manau, kad jį palaikys dauguma kolegų, tai svarbiausias dalykas, bet jau aš stengsiuosi, kad e, būtų pasiektas sutarimas. Ačiū, noriu pasakyti kolegams, kad pakeitimo teikimo terminas baigėsi balandžio 14 dieną 12 valandą. Gegužės 6 dieną vyks dar vienas diskusijos, balsuosime ekonomikos ir pinigų komitete gegužės 7 dieną tam, kad e, mūsų nuomonė <clears throat> būtų naudinga ir visumos pagalbos komitetui, kuris balsuos pirmąją birželio dieną. Kitas darbo tvarkės klausimas, kai tai klausimai, pageidavimų nebuvo pareikštų jos svarstyti. Devintas darbo atvarkės klausimas, informacija apie tai, kad kitas posėdis vis balandžio 14 dieną nuo 9 valandos ir po pietų nuo 15 valandos. Dėkoju visiems uždėmesį dalyvavimą, linkiu smagių, gražių Velykų ir posėdis baigtas.